Can you take your seats? Prašau sėstis į vietas tam, kad pradėtumėm balsavimą. Žinau, kad šį kartą pradedame šiek tiek anksčiau, 14.30, tai pradėl įvairių priežasčių. Mes sakome, kad pradedame darbą anksčiau tam, kad jis vyktų veiksmingiau. Ar jau pasiruošėte Mes galime pradėti balsavimą. Visų pirma, balsuokime dėl nuomonės, dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Prancūzijos paraišką Air France. Tai yra vardinis balsavimas ir pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta 29 už, 1 prieš. Eikime prie kito klausimo. Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas, techninė pagalba, kuri teikiama komisijos iniciatyva. Pradedame balsuoti dėl antro laiško EGF. Baigiame balsuoti pritarta 32 už, vienas prieš. Yes. But this one is not. A... Yes. Uh, next vote is on uh, the oral question. Kitas klausimas, tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo. Apie tai jau kalbėjome ir su koordinatoriais. Kas už? Dėl pirmo pakeitimo, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta? Antras pakeitimas, kas už? kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Dėl antro pakeitimo pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti dėl antro pakeitimo 21 už 16 prieš, taigi pritarta. Na ir dabar baigiamasis galtinis balsavimas dėl viso šio klausimo su pakeitimu. Pradedame, pakeitimais pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta 37 už, niekas prieš nebalsavo. But why don't I have a vote on this? Thank you. Um, uh, we vote on Mr. Becker's report. O dabar pono Becker pranešimas dėl socialinių ir solidarių ekonomikos įmonių statuso. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Penkioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 37 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta 37 pakeitimui, 22 balsavo už ir 18 prieš. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 56, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta.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 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 96 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 14 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 99 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 20 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 103 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 17 kompromisas kas už, kas prieš, Nesupratau, kas už 17 kompromisą, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 109 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 110 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 8 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 115 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 121 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar preambulė pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Devynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dvidešimtas pakeitimas. 21 pakeitimas Ne, vis dėlto 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 27 kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. Dėl 27 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Na, dabar balsuokime dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta 40 už, 3 prieš. Na, o dabar That was all. Then we proceed to the... Kągi, nu dabar galime perėti prie klausimo. Klausimas skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų ES tema. Visų pirma, norėčiau kuo nuoširčiausiai pasveikinti visus dalyvius, ypač mūsų kvestinius ekspertus. Pasidalinsime, jie pasidalins savo nuomonę ir mintimis su mumis šio klausimo metu. Deja, ponia Kazas Bamonda negalės prie mūsų šiandien e, prisijungti dėl nenumatytų asmeninių priežasčių. Ponas Benijo taip pat negali dalyvauti šios dienos klausime, dėl to, kad vyksta e, pilotų streikas. Na, per pastarąsias dienas keletas tokių streikų įvyko. Praėjusiu metu pabaigoje komisija patvirtino savo pasiūlymą dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų ES. Na ir ten kalbama apie du tarpusavėje susijusius iššūkius visų pirma reikėtų e, įvertinti e, rašytinio pareiškimo direktyvą, o taip pat nepamiršti ir socialinių teisių ramščio. Taip pat reikia atsižvelgti ir į naujausius pokyčius darbo rinkoje. Europos parlamentas taip pat yra paskelbęs savo rezoliuciją. Tai buvo padaryta 17 metų sausio mėnesį, kuomet buvo tvirtinama rezoliucija dėl socialinių teisių e, ramščio. 2017 m. Liepos mėnesį buvo patvirtinta rezoliucija dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo. Komisija buvo paraginta peržiūrėti savo direktyvą dėl rašytinių pareiškimų tam, kad būtų galima atsižvelgti naujas darbo formas. Na ir ši nauja direktyva pakeis tą minėtą rašytinių pareiškimų direktyvą. E, mūsų yra, koks yra tikslas pagerinti darbo sąlygas darbuotojams ir užtikrinti geresnę jų apsaugą. Komisijos pasiūlyme taip pat kalbama apie darbuotojo e, apibrišti vadovaujamas ES teisingumo teismo nusistovėjusią praktiką. Na, o šios dienos klausimas yra dalis, yra dalis Europos parlamento darbo svarstant komisijos pasiūlymą. E, šis klausimas labai svarbus ir plačiai visuomeniai. E, ponas Kalvė Šambon, Kalvė Šambon yra mūsų pranešėjas. Ir kiti kolegos ruošiasi šiam klausimui. Buvo svarstyta, kokį poveikį komisijos pasiūlymas turės įvairioms gyventojų grupėms, labiausiai susijusioms pusėms. Na, dabar aš norėčiau pristatyti mūsų pirmą svečią, tai yra uh, daktaras Rolf Gleisner. Uh, Jis yra socialinės ir sveikatos politikos direktorius iš Austrijos federalinių ekonomikos rūmų. Ponas Gleisner, gal dabar galėtumėte pateikti savo prezentaciją, prašom, žodis jums. Labai ačiū už suteiktą garbę čia dalyvauti. Mano prezentacija angliškai, bet aš kalbėsiu vokiškai. peržiūrėsiu keletą direktyvos straipsnių ir pasakysiu, kad visų pirma šis pasiūlymas tikrai labai skiriasi nuo rašinių pareiškimų direktyvos. Toje direktyvoje buvo išimčių, dabar jos išbraukiamos. Turiuomenį e, e, tokius aspektus kaip trumpalaikis darbas, darbas ne visą darbo dieną galbūt, arba toks darbas, kuris trunka tik tais porą dienų. Ir tokiu atveju administracinė našta būtų pernelyg didelė mes manome, kad tie darbiniai santykiai, kurie trunka ne ilgiau kaip vieną mėnesį, neturėtų patekti į direktyvos taikymos rytį. Na, o dabar aš norėčiau pereiti prie vieno labai svarbiaus dalyko, tai yra darbuotojo apibrieštis. Direktyvos pasiūlyme matome, kad keičiasi paradigmos. Visų pirma, Europinių lygmenio apibrėžiama, kas yra darbuotojas. Likščiol e, buvo e, vadovaujamas e, darbuotojų apibrieštimis pagal nacionalinę teisę ir buvo nubriežta labai aiški takoskira tarp darbuotojo ir asmens, kuris užsiema savarankišką veiklą. Yra daromas didžiulis skirtumas mokesčių srityje ir kitose srityse. Vis daugiau dabar atsiranda tokių darbo vietų, kurios suteikia labai nedaug garantijų Na ir iš tikrųjų labai svarbu į tai irgi atsižvelgti. Vėlgi vadovaujamas Europos teisingumo teismo sprendimais, bet jie e, nėra patys naujausi. Vienas sprendimas yra senas, pažiūrėjus, yra susijęs su darbuotojų laisvų judėjimu. Na, o kitas sprendimas yra susijęs su asmeniu, kuris prilyginamas darbuotojui. Taigi negalima daryti prielaidos, kad Europos teisingumo teismas vadovaujasi tuo, kad egzistuotų vieninga apibrieštis, kas yra darbuotojas, kalbant apie mano šalį, Austriją. Šiame pasiūlyme esanti apibrieštis yra platesnė negu kad Austrijoje naudojama apibrieštis, kas yra darbuotojas. Austrijoje darbuotojas turi būti susijęs, pagal Austrijos savoką, darbuotojas labai glaudžiai susijęs tokiais aspektais kaip darbo vieta, darbo laikas. Tokia savoka neapima savarankiškai dirbo, dirbančių asmenų arba laisvai samdomų darbuotojų. Kalbant apie panašius į, į darbuotojus asmenis, tai jiems direktyva nebūtų taikoma. Austrijai tai būtų didžiulis poveikis. Pavyzdžiui, tokiems asmenims nebūtų taikomi reikalavimai dėl darbo laiko. O direktyvoje siekiama reglamentuoti ir tokių asmenų darbo laiką. Dabar dėl pareigos informuoti raštu. Čia ta pareiga arba prievalė yra išplečiama praeit, atsiprašau, ateityje turėtų būti asmo informuojamas ir apie tai, kokiamis sąlygomis jis gali būti atleidžiamas ir panašiai. Viskas yra sudėtinga. Yra numatytas taisyklės dėl neįgalių asmenų, dėl ilgą laiką dirbančių asmenų. Tai reikš didesnę naštą, didesnę administracinę naštą įmoniai. Austrija, pavyzdžiui, nėra e, tokių darbo sutarčių, kur numatyta nulinis valandų skaičius, o direktyvoje apie tai kalbama. Toliau ketvirtas straipsnis. E, e, čia kalbame apie tai, kad informuojama pirmą dieną. Anksčiau buvo numatytas ilgesnis laikotarpis. Tai atitinka nusistovėjusią praktiką. Prieš asmuo prieš asmenį pradedant dirbti, jis turi būti informuojamas apie tai, kiek laiko jis dirbs, kokią atlyginimą jis gaus. Bet e, kai kurie kiti aspektai gali būti nustatyti per pirmasias darbo savaitės. Ir e, kai kada tai jau yra per vėlų. Mums svarbu, kad bent jau per mhm. vieną mėnesį uh, būtų vykdyta visa informavimo raštų pareiga. Dabar aš norėčiau pereiti prie aštunto straipsnio. Tai yra darbas keliose darbovietėse. Čia labai svarbu, kad būtų laikomas reikalavimo dėl darbo valandų, nes asmuo dirba ir kitą darbą. darbdavys turi žinoti, kad darbuotojas dirba ir kitur. Toliau devintas straipsnis, čia kalbama apie darbo laiką. Na ir ko gero, netiesiogiai čia įtrauktos ir tokios darbo sutartys, kurios mato 0 valandų. Kaip jau sakiau, Austrijoje tokių sutarčių nėra. Tai turės teisinių pasiekmių. Jeigu aš, tarkim, nenurodau referencinio valandų skaičiaus, tarkim, Austrija tai apribotų lankstumą. Kodėl? E, Austrijoje yra legalu paskirti dirbti viršvalandžius šalia įprastinio darbo laiko. Ir jeigu toks referencinis valandų skaičius nebūtų nurodytas, tai, e, tarkim, galbūt aš turėčiau teisę e, nurodyti viršvalandžių skaičių. Bet jeigu asmens darbo sutartyje nėra numatyta, kad jis dirbs viršvalandžius vakare, tai jam ir negalima nurodyti to daryti. Galbūt jisai toks, tokios men sutartie nurodyta, kad jis dirba tik dieną. Taip pat yra e, daroma ir išimčių, pavyzdžiui, šeimos nariams. Toliau dešimtas straipsnis mūsų nuomonės kelia problemų. Ką reiškia numatomas ir saugesnis? More predictable and more secure neaiški savoka. Gali atsitikti taip, kad gana dažnai e, reikės aiškinti, ką tokia savoka reiškia. Zum Artikel 11. Ähm, hier ist für mich unklar, es geht hier um die Ausbildung. 11 straipsnis, man jis neaiškus, čia kalbama apie mokymą, švietimą, ką reiškia nemokamas mokymas. mokymas Ar tai reiškia, kad darbuotojas neturi pats apsimokėti kursų, ar jis, tai reiškia, kad jisai e, tuo metu, kai dalyvauna kursuose, vis tiek turi gauti atlyginimą. Aš nelabai supratau, ką reiškia tokia, savo, e, tokia formuluotė. O jeigu, pavyzdžiui, darbuotojas anksčiau nutraukė darbo sutartį, ar jis tuomet turi darbdaviui sugražinti išlaidas už kursus, nes galbūt e, toks darbuotojas išeis dirbti pas konkurentą ir konkurentas pasinaudos ankstesnio darbdavio investicijai darbuotoje. Dabar noriu pereiti prie kito klausimo, tai yra kolektyvinių sutarčių. Austrijoje jos labai paplitusios. 12 straipsnis numato išimtis kolektyviniams sutartims Mums labai svarbu, kad čia būtų kalbama ne vien tik tais apie naujas kolektyvinės sutartis, kaip kad būtų galima suprasti pasiūlymą, bet ir apie jau egzistuojančias kolektyvinės sutartis, kur, pavyzdžiui, yra numatyta daugiau detalių dėl darbo laiko, dėl mokymų. Austrijoje yra e, daug sudaroma kolektyvinių darbo sutarčių tarp priekybios arba komercijos rūmų ir profsąjungų. Noriu perėti prie 13 straipsnio. Čia nurodoma, kad visi lygmenis, kuriais yra e, reglamentuojamas darbas, kad visais lygmenimis, e, kuriais reglamentuojamas darbas, turi būti įgyvendinama direktyva. Mūsų nuomonė tai problematiška. Ką reikėtų daryti su jau egzistuojančiomis sutartimis? Direktyva turėtų būti taikoma ir joms, ne vien tik tais busimoms darbo sutartims ar busimoms kolektyviniams sutartims. Uh, bet antra vertus tai reiškia kišimas į socialinių partnerių autonomiją ir kišimas į dabartinės darbo sutartis. Aš prie to dar grįšiu. 14 straipsnis. Čia yra nauji instrumentai ir paradigmos. Paprastai kalbant, čia yra apgrėžiama įrodinėjimo pareiga ir tai gali turėti labai rimtų pasiekmių. Jeigu įmonė nesuteikia tam tikros informacijos dėl kažkokių priežasčių, tai tuomet daroma prielaida, kad darbo sutartis yra neribota arba kad nėra bandomojo laikotarpio. Mūsų nuomonė tai yra neproporcinga teisinė pasiekmė. Ir būtų teisinga, jeigu valstybėms narėms buvo būtų pavesta imtis veiksmingų priemonių ir sankcijų tam, kad būtų direktyva tinkamai gyventinama. Bet kokiais instrumentais naudojamasi, kaip tai turėtų būti padaroma, tą turėtų spręsti pačios valstybės narės, to nereikėtų reglamentuoti apgražiant įrodinėjimo pareigą arba numatant kažkokias sankcijas. Štai, pavyzdžiui, Austrijoje yra kolektyvinių e, sutarčių, visi darbuotojai priklauso e, darbuotojų rūmams arba profsąjungoms ir taip yra užtikrinamos jūs, jų teisės. Jau artėjau prie pabaigos. 17 straipsnis. Čia kalbam apie tai, kaip darbuotoją apsaugoti nuo atleidimo. Mūsų nuomonė, čia reikėtų kitokio teisinio pagrindo per, pagal ES veikimo sutartį. Reikėtų tokio straipsnio, kuris reikalautų vienbalsiškumo. Uh, Čia kalbama apie labai jautrų keblų klausimą, nes jis yra susijęs ne vien tik tais su darbuotoju, bet ir su darbo rinka. Pavyzdžiui, 17 straipsnė yra numatyta, kad negalima nesažiningai atleisti darbuotojo, bet Austrijoje yra įprasta, kad darbuotojas turi teisę kreiptis į teismą ir apskūsti atleidimą iš darbo. Vis dėlto yra didelis skirtumas, ar tai draudžiama nuo pat pradžių, ar tai yra leidžiama, bet galima paskui kreiptis į teismą. Mūsų tradicijos kitokios ir vis dėlto toks sprendimas mūsų šalyje veikia. Dėl 21 straipsnio, jį jau minėjau, e, čia parašyta, kad direktyva galiotų ir jau egzistuojančioms sutartims, mums tai kelia problemų. Mes e, pagerinome darbuotojų sąlygas, bet sudarant su jomis naujas sutartis. Tie darbuotojai, kurie turi senas darbo sutartis, tai jie ir taip jau yra gerai apsaugoti. Uh, sutartis turėtų būti koreguojamas tada, kai jos yra naujos, arba turėtų būti sudaromas naujos sąlygos, naujos sutartis, nes tos senosios darbo sutartis dažnai yra tikrai geros. Na ir dabar pereisiu prie išvai, išvadų. Komisijos pasiūlyme suteikiama daug teisių. Skiriasi įgyvendinimo nuostatos, nes ten atsiranda naujų paradigmų labai būtų kišamas į nacionalinę teisę. Paminėsiu e, darbuotojų apibriešti. E, mums labai svarbu, kad būtų tinkamai nubriežta ta foskara tarp darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų. Tikrai negalėčiau įsivaizduoti, kad e, europinių lygmenių ir nacionalinių lygmenių būtų kitokios apibrieštis kad būtų kitaip reglamentojamas atleidimas iš darbo. Mūsų nuomonė, direktyv, ši direktyva netitinka refit e, tikslo. Tai nesumažintų administracinės naštos, ypač tos administracinės naštos, e, kurią patirtų mažosios įmonės. Labai ačiū. Thank you very much. Uh, you had Labai ačiū. Viską papasakojo. Taip, taip. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Tikrai įdomu buvo klausytis. Dabar suteiksiu žodį pono Nils Trampi, kuris yra uh, Business Europes e, pramonės santykių darbo grupės pirmininkas. Prašom jums 10 minučių pasisakymui. And, uh... Labai ačiū už kvietimą, už tai, kad e, suteikėt man daugiau nei dažnai skiriamas vos 3 minutės pasisakymui, nes iš tikrųjų direktyva yra pakankamai sudėtinga ir reikėtų gal skirti daugiau laiko į ją įsigilinti. Ir kai pirmą kartą skaitai direktyvą, ypač komisijos aiškinamąjį memorandumą, sudarai įspūdį, kad direktyva yra susijusi tik tai su darbuotojais pagal pareikalavimą, pagal, nu, pagal naujas darbo formas dirbančius. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Ši direktyva paveiks, palies visus darbuotojus ir taip pat ypatingai palies aukštai apmokamą, labai kvalifikuotą darbą atliekančius asmenys. Uh, Kai kas galvoja, galbūt tai ne, kad taip nebus, bet e, iš tikrųjų tikrai tai bus ir gali būti, kad tuomet kompanijos nebus e, taip linkusios samdyti brangiai apmokamų, labai kvalifikuotų darbuotojų. Dėl platformų gerai. <laughs> jeigu eina kalba apie platformą ekonomiką, jeigu, jeigu iš tikrųjų skatini jų nesamdyti brangiai apmokamų, kvalifikuotą darbą atliekančios minų, nu, tai tikrai nėra. Ir aš norėčiau paaiškinti, kad Business Europe atstovauja kompanijoms, kur, kurios samdo darbuotojus. Mes atstovaujam ne e, platformą ekonomikos subjektams, o kompanijoms, kurios įdarbina darbuotojus. Bet iš tikrųjų eina kalba ir apie naują naujas darbo formas. Ir mes norime užtikrinti, kad būtų veikimo sąlygos vienodos visiems šioje srityje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, mes sutinkame, kad turi būti aiškumas tarp darbdavio ir darbuotojo dėl to, kokios yra pagrindinės prievolės, pareigos ir teisės darbiniuose santykiuose mm. Todėl mes paremėm dar nuo 91 metų, e, kai buvo tvirtinama ta pirmo, pirmoji direktyva ir dabar, kuri yra pežima. Ir, ir tikrai Refit, galvojame, puikiai veikia kompanijoms, e, tai yra geras dokumentas ir, ir darbuotams taip pat. Ir taip ir turi būti. Aišku, reikia dabar jau modernizuoti 91 metų direktyvą Ir vertinant mm, iš istorinio požiūrio taško, tikrai tai yra svarbu, kad tai buvo veikianti direktyva mm, ilgą laiką. Ir Prieš perėdamas prie mūsų nuomonės dėl komisijos pasiūlymo, jūs galite dabar pasakyti, kad, na gerai, jūs tokie protingi dabar, ta, aiškinat, kas turėjo būti sudėta į komisijos pasiūlymą, bet kodėl jūs nesidėrėjote, kuomet buvo dėrybos su socialiniais partneriais. Iš tikrųjų tai buvo. E, iš tikrųjų komisija skiria dviejus metus refit analizai, paskui mes metus laiko laukėme, kol jie su mumis pasikonsultavo, paskui um, dar šeši mėnesiai pra, mes paprašėme e, ir, ir taip pat išplėsime tolesnių e, diskusijų ir dalyvavimo dėrybose. Komisija pasakė, kad nenori to ir jie pateiks pasiūlymą dar iki metų pabaigos. Tai reiškia, dar kartą e, mes likome kaip tokie priedas prie dėrybų. Uh, Tai e, nors atrodytų, kad gal ir turėjome galimybę kažkaip dalyvauti dėrybose, realiai dėrėtis mes neturėjome galimybės. Aišku, kadangi turiu tik 10 minučių, aš visko neišanalizuosiu. Džiaugiuosi, kad e, dr. Glesneris daugumą dalykų jau pakomentavo. Aš gal pakalbėsiu apie europinį apibrėžimą, kas yra darbuotojas. Ir aišku, politikai ir socialiniai partneriai turi susitarti ir apibrėžti, kas tai yra, bet darbo rinka nuolat keičiasi, tą reikia turėti omenyje ir mes net negalime numatyti į ateitį po penkerių dešimties metų, kokios bus darbo formos. Todėl politikai ir socialiniai partneriai turi kartu suformuluoti apibrėžtis, kas yra darbuotojas darbuotojas, ka, dirbantis asmo. Dabar darbuotojas turi žinoti, kas yra jo darbdavys. Ir čia negali būti kažkokių tai įvairių variantų. Turi būti vienas aiškus subjektas, kas yra darbdavys. Aišku, reikia e, turėti menė, kad nacionalinė situacija skiriasi ir, ir mes sutarėmės, komis, pritarėm komisijai, kad valstybė narė, jeigu yra kažkokio abejonio, turi pasakyti teisę pasakyti, kad štai tai yra darbdavys, kad nebūtų kažkokio netiesioginio darbdavio savoka taikoma. Dabar informavimo dalis, Daktaras Glasner e, kalbėjo apie teisėjų mokymą, aš pritarčiau jo nuomonėj. Mes dar akcentuotumėm, kad darbuotojam, kas yra svarbu, ne teisėjų mokymą. Ir tikrai tai būtų klaidinantis aiškinimas, jeigu sakytum, kad teisėjai mokymą yra tik tai, e, e, iš tikrųjų reikia suprasti, kad tai, ką įgyji mokydamasis kompanija, yra daug daugiau nei ta tiesioginė teisė į apmokymą. Ir mokymo politika tikrai turi būti taikoma visiems e, kompanijų, taip pat ir naujai priimtiems į darbą, tai, tai mes tą siūlytumėm. Dabar dėl darbo grafiko komisija sako, kad reikia skir atskirti skirtingas grupės tie darbuotojai, kurie turi mm, prognozuojamą, nuspėjamą grafiką, nuo tų darbuotojų, kurie um, turi neprognozuojamą darbo grafiką. Tačiau, iš tikrųjų, kaip pasakyti, kad štai jūs esate tas asmuos, dirb, kuris dirbate pagal daugum, daug maž nuspėjimą darbo grafiką, o aš štai jūs dirbate pagal nenuspėjimą darbo grafiką. Labai sunku yra tai pasakyti, aš net aš kartais nežinau, koks yra tas mano darbo grafikas. Ir reikia aiškesnės sistemos. Pavyzdžiui, pasakyti, kad darbuotojas yra aiškiai informuotas apie jo darbo dieną, darbo savaitę ir paskui reikia aiškiai pasakyti, kas vyksta po to. Na, sakykime, jeigu turi pasilikti ir dirbti ilgiau nei e, numatytos darbo e, valandos tą dieną, pavyzdžiui. Tai būtų išmintingas toks variantas, kad nebūtų to teisinio neieškumo. Dabar um, bandomieji laikotarpiai, maksimalus minimalus terminas, aš nieko nepritursiu, viskas aišku, dabar mm, lygiai grečiai darbas kito, kitame darbe. Dažnai kompanijoms tikrai ir labai svarbu, kad pagrindiniai žmonės, sakykime, um, uh, kompiuterių specialistai, informacinių technologijų uh, specialistai yra nepaprastai svarbus e, kompanijų, nes jeigu sugriūna informacinės technologijos, visa, visos kompanijos darbas stoja. Tai e, štai tokie žmonės, sakykime, informacinių technologijų specialistai yra tie raktiniai žmonės kompanijai. Tai e, gali būti, kad kompanija nusprendusi, kad iš tikrųjų tos pozicijos yra jai labai svarbios, galbūt ji nuspręs samdyti um, netgi kažkokią kompaniją iš šono tas paslaugas teikti, o ne priimti savo specialistus, nes tai yra pernelik sudėtinga, sakykime. Bet e, jeigu yra samdomi tokie žmonės, dažniausiai tai būna labai gerai apmokamos darbo vietos, kadangi tikrai nuo jų kompanijos darbas priklauso. Ir tuomet gali kompanija reikalauti, pavyzdžiui, kad, sakykime, tie žmonės nedirbtų kitur, kad jie būtų e, tai kompanijai tos kompanijos nuolatos dispozicijoje, jeigu kažkas atsitiktų. Arba, pavyzdžiui, yra kit, kitos dar pareigos, sakim, dėl konfidencialumo, panašiai gali būti tam tikrų ribojimų reikalauti, kad darbuotojas nedirbtų dar ir kitame darbe. Dabar dėl tų nuspėjimų, daugiausiai nuspėjimų, menkai nuspėjimų sąlygų dažniausiai uh, būtent aukštos kvalifikacijos, geriau apmokami darbuotojai dirba pagal mažiau nuspėjamas darbo sąlygas. Iš tikrųjų, da, galima sakyti, kad daug, daugiausiai nenuspėjamo darbo sąlygos yra tų darbuotojų, kurie dirba pagal pareikalavimą, pa, yra iškviečiami į darbą tik tada, kai jie yra reikalingi. Tačiau be tos grupės Kiti, kas labai dirba nenuspėjamomis sąlygomis, yra būtent tie aukštos kvalifikacijos gerai apmokami darbuotojai, nes ir dažnai jų darbo atlygį lemia ir, ir premijos, ir panašus dalykai. Tai reikia turėti tai omenyje, kas vyksta kompanijoje. Dabar dar vienas dalykas perspėjimo laikotarpis. Tai tad, kas tai yra tas perspėjimo laikotarpis? Tai nėra teisiškai apibriešta savoka, taigi niekas nežino, kaip tai taikyti. Tai vėlgi darbo rinką jūs pastatote į nežinomybę. Dabar kalbant apie tas naujoviškas darbo formas. Reikia turėti omenyje, kad jau yra trys direktyvos, kurios reguliuoja uh, perėjimą prie kitokio sužimtumo formos. Tai yra darbo ne visų darbo etatų direktyva, direktyva dėl agentūrų darbo. Tai yra mm, teisės aktai, kurie reguliuoja tą pereimą būtent iš vienos darbo formos į kitą darbo formą. Ir mes norime pasakyti, kad ši direktyva turi būti taikoma taikoma tik tai kitoms darbo formoms, nei tos, kurios jau yra reguliuojamas pagal mano minėtas tris direktyvas. Ir čia komisija turėtų įsiklausyti į socialinių partnerių sutarimus. Aš matau, kad jūs jau žiūrite į savo laikrodį. Aš, aš jau beveik baigiu. Ar norite, kad dabar sustočiau? Gerai, tai pabaigai. Dėl mokymo. Mes galvame, kur būtinai darbuotojas turi būti apmokytas tam, kad jis galėtų atlikti savo darbą, tai tas būtinas apmokymas yra e, sveikatos ir saugos e, sąlygos e, darbo vietoje. Ir čia tai yra privalomas apmokymas ir dėl to negali būti jokių nuolaidų direktyvoje. Toliau, daktaras Leisner kalbėjo apie e, tą momentą, ką aš noriu pakomentuoti dėl, dėl socialinių partnerių susitarimo ir komisija, ką irgi m, sako, kad e, galima gerti galbūt susitarimus nacionalinių partnerių nacionalinių lygmenių, socialinių partnerių nacionalinių lygmenių, bet galbūt tai skirsis nuo, e, nuo teksto E, direktyvos, bet mes nesuprantame, kodėl komisija nukrypsta nuo, pavyzdžiui, agentūrų darbo e, direktyvos ir riboja socialinių partnerių vaidmenį. Aišku, specifiniuose sektoriuose yra specifinė galbūt situacija, kur kolektyvas kolektyvinių susitarimų sąlygos būtų taikomas, tačiau agentūrų darbo direktyva taikoma e, horizontaliai visur ir aš Austrijos pavyzdį paminėčiau visai neseną ir lygiai taip pat ir kitose valstybėse narėse tas pats yra. Tai tą tikrai reikėtų pakeisti šiame tekste. Dabar dėl 13 mm, straipsnio e, E, dėl reikalavimų taikymo, daktaras Laisner apie tai kalbėjo, ir likusi e, direktyvos dalis, e, daktaras Laisner yra aptarta irgi, tai tiesiog rei, aš noriu priminti, kad mes nesuprantame, kad tai, kas numatyta tose minimaliuose teisėse, ypač bus aktualu būtent Mm, e, gerai apmokamiems aukštos kvalifikacijos darbuotojams ir e, taikoma ir mm, mes nesuprantame, kodėl turi būti taikoma ypatinga apsauga nuo atleidimo iš darbo, nes iš tikrųjų tai nesuprantama, kam to reikia. Ačiū. Uh, uh, um, o dabar Vipke Varnek, kuri yra profsąjungų Europos konfederacijos teisinė patarėja. Well, um, not... Dėkoju už kvietimą. Čia pasisakyti aš dabar nekalbėsiu apie kiekvieną direktyvos straipsnį. Labiau norėčiau akcentuoti tam tikrus klausimus, kurie mums yra svarbi. Na visų pirma, ETUK e, džiaugiasi tuo, kad yra atnaujinama e, direktyva dėl informavimo raštu. Mes taip pat pritarėme ir bendram tikslui peržiūrinti direktyvą tinkamai gyvendinti Europos socialinių teisų ramsti. Mums labai svarbu atnaujinant šią direktyvą parodyti, kad e, Europoje galime realiai įgyvendinti darbuotojų teisės. Tai yra svarbu ir žinoma, mes tikrai esame pasirengę, tikrai nuo jūsų priklauso, ar tai bus įgyvendinta iki kitų rinkimų, kad darbuotojai tikrai pamatys, kaip direktyva pakeis jų gyvenimą. Direktyva kurią siūlo komisija, iš tikrųjų yra susijusi su darbuotojų apsauga. Mūsų nuomonė reikia dar nemažai reikšmingų pakeitimų, kad būtų įgyvendintas šis tikslas. Čia ypač kalbu apie pažeidžiamus darbuotojus, kurie dirba mažų garantijų darbą. O turbūt niekas nepaneigs to, kad ši direktyva daugiausiai yra skirta aukščiausios kvalifikacijos darbuotojams. Mes galvojame ir apie kitokios kvalifikacijos darbuotojus. Taigi mums direktyvos projektas dar nėra priimtinas, mes matome spragų Ir manome, kad jeigu nebus pakeitimų, tai e, darbdaviai turės galimybių išvengti prievolių įgyvendinimo, o darbuotojai liks be taip reikalingos apsaugos. Mūsų vertinimu jeigu darbdavys e, numato tinkamas darbo sąlygamas popieriuje ir apie tai informuoja darbuotojus, tai lyg ir viskas yra gyvendinta. Bet kurgi yra apsauga ir būtent manau, kad čia mums reikia viso parlamento pagalbos, kad tekstas e, būtų daug geresnis apsaugos prasme. Mes teigiamai vertiname tai, kad išplečiama direktyvos taikymos rytis, tai yra, kad nuo darbuotojo pereinama prie darbininko dėl apibriešties. Žinoma, mums reikia apibriešties, kurie numatytų pakankamą apsaugą daugeliui žmonių. Žinome, kad valstybės narės yra skirtingos, jos e, gyvendina skirtingus sprendimus, vadovaujasi skirtingais požiūriais, taigi tai taip pat reikėtų e, apriepti. Yra valstybių narių, kurios dirba su kriterijais, o kitos pasitelkia nacionalinės apibrieštis. Mums būtų labai svarbu išgirsti jūsų nuomonę šio klausimu. Žinoma, mums kelia problemų formuluoti under the direction, kažkam vadovaujant. Na, mums reikia, kad direktyva tiktų ir ateičiai. Ir mes nesame tikri, ar iš tikrųjų direktyva, dabartinis tekstas apriepia ir naujas darbo formas, pavyzdžiui, darbą platformose. Reaguodama į tai, kas buvo pasakyta, turiu pasakyti, kad e, išimtis, kurios vis dar yra numatomos, Na, tai yra kitokios išimtis nei anksčiau, tačiau vis tiek tų išimčių yra ir mūsų nuomonė jos turi būti išbrauktos. Jūs taip pat kalbėjote ir apie informacijos paketą, apie laiką. Mums yra visiškai akivaizdu, kad tai turi būti padaryta prieš prasidedant darbo santykiams. Ir galiu labai atvirai pasakyti, kad man labai sunku suprasti, kad tokiais laikais, kaip praktiškai viską daro e, mašinos ir apskritai, kai turime internetą, man labai sunku kodėl, suprasti, kodėl darbdaviams reikia keturių savaičių, kad jie parengtų viską popieriuje. Turime galvoti ir apie mažas įmonės. Na, pap, paprastai dar, darbdavys juk nepriima darbuotojo nežinodamas, kokiamis sąlygomis tai daro. Labai tikimės, kad Europos lygių bus uždraustos vadinamosios nulinių darbo valandų sutartys. Kol kas tekste taip to nėra. Mūsų nuomonė lankstus, lankščios ir mažų garantijų darbo sąlygos ir sutartys neturi būti tas modelis, kurį Europa gina. Dabar perinu prie nuspėjamumo, tai yra devintas straipsnis, kuris mums yra itin svarbus. Mes manome, kad turi būti numatyti darbo grafiko apribojimai per 7 dienas ir 24 valandų laikotarpį. Ir čia aš pritarsiu Jums, Nilsai. Čia aiškumo nėra. Taigi, kas yra darbo grafikas, kokios yra referencinės darbo valandos. Manau, mes tai įsivaizduojame šiek tiek kitaip. Taip pat kalbėjote ir apie pagristą įspėjimo laikotarpį. Mes norime čia aiškumo ir svarstome, kodėlgi to, to uždavinio negalėtų imti socialiniai partneriai. Mes atitinkamais lygiais galėtume dėrėtis. Kai sakau, kad mums esminės reikšmės yra pažeidžiamų darbuotojų klausimas, tai turiu galvoje, kad devintame straipsnėje tas itin lankstus darbas turėtų kainuoti brangiau. Manau, kad darbdaviam neturi būti teikiamos jokios paskatos naudoti tokias sutartis. Taigi galbūt reikėtų nustatyti e, didesnį tarifą valandoms, kurios peržengia garantuotų valandų skaičių. Taip pat manau, kad reikia fakt, vietoj faktiškai dirbtų valandų rinktis garantuojamas, pagal sutartį garantuojamas darbo valandas. Taip pat jeigu darbuotojui pateikiamas įspėjimas, jeigu darbuotojas atvyksta į darbą ir yra išsiunčiamas namo arba išsiunčiamas namo anksčiau, darbuotojui vis tiek turi būti sumokėta už tą laikotarpį, dėl kurio jis buvo įspėtas, neatsižiūrėjant į tai, ar jis dirbo ar ne. Kitas dalykas - pereimas prie didesnių garantijų užimtumo. Mūsų nuomonė tekstas, tai yra dešimtasis straipsnis, nėra pakankamai griežtas. Tai iš esmės yra tik prašymas, tai iš esmės darbuotojai gali prašyti kažko darbdavių. O mūsų nuomonė, e, darbuotojas turi turėti teisę dirbti didesnių garantijų darbą. ir taip pat atsisakyti turi būti įmanoma tik remiantis objektyviais verslo e, argumentais ir pagrindais. Jeigu pažvelgtume į gyvendinimo straipsnius, tai, na, juos vertiname gana palankiai, bet labai svarbus dalykas mums yra teisinė prezumcija. Mes norėtume, kad ji būtų privaloma, o ne uh, pasirinktina valstybėms narėms, kad jos galėtų rinktis iš vieną iš dviejų sistemų. Mūsų nuomonė tik aiškiai juridinė prezumcija e, bus naudinga darbuotojams. Apibendrindama noriu pasakyti, kad šis projektas mums atrodo vertingas, e, jeigu jis bus pakeistas, e, tai iš esmės tai smarkiai pagerins darbuotojų padėtį. Ir mes labai norėtume, kad visa tai būtų padaryta dar šios kadencijos metu. Ačiū. Ačiū. Dėkoju poniai Varnek. Dabar suteiksiu žodį mm, pranešėjui. Pranešėjam, pranešėjų ir pranešėjams pranešėjams. Pirmiausia, ponas Kalvė Šambon. Ačiū. Marita. Ačiū pirmininkė. Na, manau, kad e, čia galime visą tai palyginti su susitarimu, susitarimui, prilinkti susitarimui tarp Izraelio ir Irano. Na, kolegos turbūt supranta. Ir aš dabar ne, negaliu nieko jums atsakyti. Yra tam tikrų momentų, kurie patraukia mano dėmesį ir kurie atrodo racionalūs, žvelgiant iš abiejų pusių. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Ir noriu visų pirma pasakyti, kad nereikėtų užsipulti ir kenktis ankstesniai direktyvai. Žinoma, yra tam tikrų elementų, kurie turi būti uh, E, privalomi, kaip sakė ETUK atstovė. Taip pat buvo paminėta ir kitų svarbių dalykų, buvo pateikta teisingų pastebėjimų, tačiau čia svarbiausia suprasti, kad mes ypatingai sudėtingomis e, sąlygomis e, Europos piliečiams mes tengiamės pripra, pritaikyti tokią pagrindinę teisę į informavimą ir užtikrinti kaip galima didesnį nuspėjamumą kiekvienam darbuotojui mm, Europoje. Bet žinoma, visa tai toliau turės būti plėtojama kiekvienoje valstybėje narėje. Mes čia kalbame ne apie subsidiarumą, bet apie logiką ir decentralizavimą. Tai bus pirmas dalykas. Tačiau turime pripažinti, kad nereikėtų apsiriboti senąją darbuotojo apibrieštimi ir aš tuoj baigsiu savo pasisakymą. Mano nuomonė, nesvarbu, kaip kiekviena valstybė apsispręs, ar kalbės apie trumpalaikį darbą, ar apie darbą pagal pareikalavimą, jeigu bus tam tikra priklausomybė neatsižvelgiant į sutarties tipą, jeigu bus priklausomybė tarp darbuotojo ir asmens, kuris jam moka, tai darbuotojas turi teisę žinoti esminę informaciją apie tuos santykius. Ir jeigu mes sutarsime dėl šios sampratos, tai manau, kad tada e, galėsime pasiekti gerų rezultatų dėrėdamėsi dėl visų esminių elementų. Ačiū. Dabar ponas Denis Ratkė. Bet turbūt turėčiau vietoj jo suteikti žodį poniai Jaslovetskai. Suteikiu žodį jums. Także ja będę może mówiła. Ačiū. Aš pasisakysiu savo vardu, ne frakcijos vardu. Gerai, tada žodis ponui Javi Lopes. Ačiū. Pirmininkė. Labai atidžiai išklausėme trijų pranešėjų. Aš esu šešėlinis pranešėjas šio klausimu ir man kilo nemažai klausimų bei pastabų pirma pastaba. Manau, kad e, turime gerą išeities tašką ir galėsime apie tai diskutuoti su komisija. Aš manau, kad tai yra teigiama iniciatyva, kurios reikia ES. Turi būti numatytas, numatytas toks bendras pagrindinių teisų rinkinys kurias nustato institucijas ir reikia taip pat reguliuoti pokyčius darbo rinkoje, daug sutrikdo, kurie daug ką sutrikdo. Bet turime apsispręsti dėl kelių dalykų. Visų pirma, apibrieštis. Aš suprantu tas abejonės, kurios buvo išsakytos, klausimus apie bendrą europinę apibriešti, bet šiaip svarbiausias dalykas yra direktyvos taikymos rytis, yra teisinė apreptis. E, tikrumas, aiškumas taikant direktyvą, standartai ir mm, direktyvos įgyvendinimo galimybės. Visa tai yra labai svarbus dalykai. Taigi aš norėčiau paprašyti, kad mūsų svečiai pakomentuotų šiuos aspektus. Ypač turint galvoje, kad e, Europos komisija bando perkelti e, Europos teisingumo teismo praktiką į teisės aktus. Taip pat noriu paklausti, kaip reikėtų reglamentuoti tipinės darbo sutartis, kuriuose kalbama apie naujas darbo formas. Na, čia pavyzdžiai yra ypatingai trumpos trukmės darbo sutartis, nulinių valandų darbo sutartis ir darbas platformose. Kilo abejonių, ar į komisijos pasiūlymo taikymos rytį patenka šios formos Toliau dėl informacijos paketo ir teisių. Pasižymėjome tai, kas buvo pasakyta. Taip pat atkreipiame dėmesį į abejonės. Bet mūsų nuomonė, šis pasiūlymas yra galimybė žengti pirmin ir užtikrinti didesnį darbo santykių skaidrumą. Ačiū. You, Ačiū, ponios McIntyre šiek tiek frakcijos nėra. Nėra taip pat ir ponios Lopės Bermėjo. Pomas Tamas Mešeris jo taip pat nėra. Laura Agija taip pat nėra. Pone Joel Melan, jos taip pat nėra. Todėl dabar suteiksiu žodį poniai Zlovetskai, kuri paprašė žodžio, po to dar vienas kolega. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau Jūs pagirti už e, tokį renginį. Visą laiką labai džiugu, kai pas mus atvyksta ekspertai, pasidalina savo mintimis, taigi labai ačiū už tokias išsames pastabas. Jūs aptarėte atskirus straipsnius paaiškinote, kaip e, nuostatas veikia dabar realybėje. Antra vertus turiu pripažinti, kad mane vis labiau stebina Europos komisijos elgesys. Panašu, kad e, Europos komisija vis dažniau uh, imasi keistų sprendimų dėl socialinės politikos ir turiu prisipažinti, man tai kelia susirūpinimą. Mūsų laukia daug pokyčių, jie atsiras per ateinančius penkerius dešimt metų. Darbo rinkoje bus labai daug pokyčių, atsiras naujų e, užimtumo formų, apie jas mes dar net nekalbame, atsiras naujų verslo formų, verslo modelių. Dažnai gatvėje girdime žmonės apie tai kalbant, mes tam turėtumėm ruoštis. Bet mes tarsi verdame savose sultise ir tokiamis svarbiamis temomis nekalbame. Buvo minėtos ir platformos. Norėčiau pastirauti, galbūt jūs galite pakomentuoti, ko mums dar reikia Ką mes turime daryti, kad sukurtumėm gerus ES teisės aktus, į kurias patektų ir ekonominės platformos? Ačiū, sako ponas man, kaip ir kaip ir e, kiti kolegos, manau, kad mes turime skirtingos patirties. Danuta teisingai pastebėjo, kad valstybėse narėse padėtis skiriasi, labai sunku ją tarsi apibendrinti. Mes turėtumėm siekti kiek įmanoma labiau suvanodinti padėtį valstybėse narėse, bet į šį procesą reikia įtraukti ir valstybės narės. Jeigu vis dėlto skirtumai yra tokie, tokie dideli, tai būtų neteisinga viską reglamentuoti Europiniu teisės aktu. Man atrodo labai svarbu, kad visą procesą įsitrauktų ir socialiniai partneriai. Bet e, ne viską įmanoma išspręsti e, europinių lygmenių, ne viskas mūsų kompetencijoje. Suprantu tuos, kurie sako, kad ne tik dėl artėjančių rinkimų, bet apskritai e, žmonėms reikėtų parodyti, kad socialinė e, politika yra neatsiejama europinio, mūsų bendro europinio kelio dalimi. Reikėtų mažinti tokių darbo vietų skaičių, kur labai prastos, gyven... E, prastos sąlygos, darbo sąlygos. Taip pat reikėtų skatinti kolektyvinių sutarčių sudarimą. Valstybėse narėse padėtis labai skiriasi ir iš tikrųjų mums dar reikia daug diskutuoti ir tą turėtų daryti ne vien tik šešėliniai pranešėjai. Dabar dėl 18 straipsnio, kur kalbama apie darbą keliose darbovietėse. Manau, kad čia dar e, reikėtų pagalvoti, ką daryti. Dėl 10 straipsnio ir žodžio predictable, more predictable, labiau numatomų darbo sąlygų. Turėtumėm pagalvoti, e, ar nebūtų galima numatyti kažkokių minimalių standartų. Na ir galiausiai apsauga nuo atleidimo iš darbo. Tai yra labai svarbus dalykas. E, to jokių būdų negalima apeiti. Reikėtų skatinti, kiek įmanoma, dariau sudaryti, sudaryti kiek įmanoma daugiau kolektyvinių e, sutarčių ir kad žmonės būtų apsaugoti, kad žmonės gautų tinkamą, sąžiningą atlyginimą ir kad jie būtų apsaugoti, kad, jie ne, kad reikia užtikrinti, kad būtų e, sudaromas tinkamas e, darbo sutartis. Pane Jungerijus. Ačiū. Ačiū tiems ekspertams, kuriems pavyko pas mus atvykti. Ačiū už tai, kad esate su mumis. Turiu prisipažinti, esu šiek tiek sutrikusi. Gal galite man padėti dėl tos darbuotojo apibriešties? Aš nesu teisininkė. Galbūt dėl to ir keliu tokį klausimą. Komisija sako, kad tikdama darbuotoją apibriežti, ji remiasi, remiasi Europos teisingumo teismo praktiką. Ir man tikrai kyla klausimas. Kaip gali būti, kad tai pažydžia Austrijos darbo teisę? Dėl Europos teisingumo teismo primtų sprendimų turi būti jaučiamas pasiekmes ir valstybėse narėse. Ir man kyla klausimas, ar komisija tiesiog Europos teisingumo teismo praktiką perkelia į europinę apibriežtį, o jeigu ne, tai kaip taip gali būti, kaip kodėl kyla problemų dėl Austrijos darbo teisės. Tai buvo vienas klausimas. E, toliau, be abejo, aš labai e, vertinu dialogą su socialiniais partneriais. Man labai svarbu susitarimai su socialiniais partneriais. Man svarbu, svarbu kad e, tai būtų atsižvelgta ir kolektyvinių dėrybų sektorija. Kas būtų atsitikę, jeigu būtų buvę rastas laik, rasta laiko tinkamam socialiniam dialogui? Galbūt Business Europe atstovai galėtų pasisakyti, kaip tai būtų E, įtakoja pasiūlymo turinį, kokios naudos iš to būtų galėjo turėti e, prastas darbo vietas turintis darbuotojai, nesaugias darbo vietas turintis darbuotojai. Ir dabar man susidaro toks įspūdis, kad Gal tai ir buvo įmanoma. Bet įdomu, jeigu būtų iš tikrųjų vykęs tas socialinis dialogas su socialiniais partneriais, kaip tai būtų uh, įtakoja darbuotojų padėtį. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Baumle. Jis yra Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto pranešėjas. O paskui suteiksiu žodį svečiams. Aš jums irgi turėsiu klausimų. Panas Bamblė žodis jums. Labai ačiū už suteiktą žodį. Žodį ačiū už tai, kad mane pasikvietėte galėčiau pritarti tam, ką pasakė Europos parlamento pranešėjas. Per pastaruosius mėnesius vyko diskusijos tarp darbdavių ir darbuotojų grupių komitete. Ir tai buvo tikrai labai intensyvios dėrybos. Mums pavyko rasti kompromisinį tekstą. Tai aš galėčiau dabar tą kompromisą ir pakomentuoti tas kompromisinis tekstas skyriuje buvo patvirtintas balsų dauguma, kitą savaitę dėl jo bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Kaip kad sakė ponas man, ir mums būtų labiau patikę, jeigu uh, E, tokie klausimai būtų sprendžiami e, tarp social, su socialiniais partneriais, pavyzdžiui, e, bendradarbiaujant su profsąjungomis. Suprantu, kad ne visoje ES tai yra įmanoma. Dėl to mes džiaugiamės komisijos iniciatyva ir sveikiname jos pasiūlymą. Taip pat norėčiau pastebėti štai ką. Dėl darbuotojų apibriešties mes taip pat turime abejonių abejojame, ar įmanoma čia įtraukti ir platformų darbuotojus. Algoritmai e, gali lygiai taip pat įtakoti e, darbuotojo darbą, kaip ir nurodymai žodžiu ar raštu. Taigi reikėtų pagalvoti, ar į apibriežtį nereikėtų įtraukti ir savrankiškai dirbančių asmenų. Uh, Dar reikėtų pagalvoti dėl tų darbuotojų apibrėžčių. Toliau informavimas raštu. Darbo pradžioje sudarant sutartį, asmo turi būti informuojamas apie įvairius aspektus, o jeigu tai nepadaroma, turi būti informuojama kodėl. Vis dėlto, kalbant apie mažas įmonės, reikėtų numatyti lankstesnės sąlygas Taip pat mes norime, kad būtų e, rastas e, praktiškas sprendimas ir dėl kolektyvinių sutarčių, dėl darbo sąlygų. Mes e, pasisakome už tai, kad nebūtų nulinių valandų sutarčių. Buvau nustebęs, kai sužinau, kad Vokietijoje vis dar tai įmanoma. Na ir tikrai norėčiau, kad šis klausimas būtų sprendžiamas ir su Europos parlamento, ir su Europos komisijos pagalba. Čia reikia e, e, griežtesnio reglamentavimo, nes e, tokias sutartis turintis žmonės, tokias sutartis turintis žmonės labiau pažeidžiami. Uh, jeigu su asmeniu sudaryta tokia darbo sutartis, tai jam turėtų būti sudaryta galimybė toje pačioje įmonėje um, gauti geresnę darbo vietą, jeigu tokia yra. Dėl socialinių partnerių. Aš manau, kad jeigu tik įmanoma, nacionalinių lygmenių reikėtų kurti ir uh, papildomas tu atsakyti į užduotus klausimus prieš pereinant prie kitų kalbėtojų sąrašo. Ačiū pirmininkai, dėkoju ekspertams ir visiems nu, parlamentarams ir prelegentams, kurie kalbėjo šią temą. Aš noriu tik priminti, kad kaip jau buvo pasakyta, šis pasiūlymas yra konkreti tasa Europos socialinio teisų ramščiui, kuris praeitais metais Duotų Amerikai buvo paskelbtas ir tai yra pasiūlymas konkrečiai skirtas pagerinti um, asmeninio profesinio gyvenimo pusiausvyrą. Komisija teikia pasiūlymą dėl uh, prieigos prie socialinės apsaugos visiems ir iš dalies um, tokiu būdu sprendžiamas klausimas. Uh, kaip būtų galima užtikrinti adekvačią, tinkamą socialinę apsaugą taip pat ir savarankiškai dirbantiems asmenėms. E, kaip buvo pasakyta, tai yra svarbus atsakas į nestandartinio darbo išaugimą. Skaičiai rodo, kad ir pasarą dešimtmetį bent pusė naujų darbo vietų yra nestandartinės išaugo e, skaičius e, trumpalaikių terminuotų su darbo sutarčių ir išaugo bendrai e, darbo su mažomis garantijomis. Ir komisija siekia užtikrinti pusiausvyrą tarp tinkamos darbo rinkos lankstų lankstumo, galimybių lankščiai e, spręsti tą, tuos klausimus, bet taip pat ir m, būtent e, pažeidžiamumo aspektų, e, mažų garantijų darbo. Todėl reikia kalbėti apie tą apibriežtį, kas yra darbuotojas, kas yra, kam yra skirta senė apsauga. Ir čia iš tokių pažeidžiamų aspektų, kas išiškėjo, kalbant apie mažų garantijų darbą, yra tai, kad kai kurie asmenys iš vis neturi darbuotojo statuso. Ir nemažai kalbėtojų būtent apie tai kalbėjo. Ir komisija siekia kodifikuoti tikrai pakankamai gerai įsis, įsitvirtinusi ES lygmenių darbuotojo savoką. Dar 86 metais teismas ją ir apibrėžęs ir tikrai tai sėtina su socialinės ir ties teisės aktais, didžiulių skaičiumi, ypač kai kalba apie tai, kad reikia nustatyti, ar ekonomiškai aktyvus asmuo yra darbuotojas, dirbantysis, ar savanoris, ar savarankiškai dirbantis. Taigi ta formuluotė iš tikrųjų yra suderinama su tuo, kaip valstybės narės apibrėžia dirbantį asmenį Ir e, iš esmės nereikės e, smarkiai keisti e, darbo kodeksų, darbo teisės. Tiesiog direktyvos, tas minė pusė turės būti perkelta ir valstybės narės turės patikslinti, kam bus taikoma ta direktyva. Ir pavyzdžiui, galbūt pagal e, e, nacionalinę teisę e, laikinai dirbantis asmenys tarp, tarpiniai situacijai, namūkio darbuotojai galbūt ar platformų ekonomikoje dirbantis asmenys galbūt nepateks į šios direktyvos taikymo sritį. Mes norime pagerinti esamą situaciją ir iš tikrųjų galvoti ir apie ateitį, apie tai, kad ir naujos darbo formos, kurios dabar galbūt dar nėra e, susiformavusios, taip pat patektų į direktyvos taikymas rytį. Pavyzdžiui, pat galvoti ir apie ateitį, apie tai, kad ir naujos darbo formos, kurios dabar galbūt dar nėra e, susiformavusios, taip pat patektų į direktyvos taikymas rytį. Pavyzdžiui, platformų ekonomikos darbos norime, kad direktyva užtikrintų apsaugą ir tokiems darbuotojams, kurie dirba mm, platformos, forumo ekonomikos darbos. Mm, norime, kad direktyva užtikrintų apsaugą ir tokiems darbuotojams, kurie dirba mm, platformos. Mes jų vaidmenį ir tikrai apgailėstaujame, kad nebuvo įmanoma europinių lygmenių dviem europiniams socialiniams partneriams pradėti dėrybų uh, E, pasiūlymo rengimas atitiko visus terminus, kurie nustatyti sutartyje ir komisija klausimas e, susiduria su ypatingai dideliais iššūkiais ir todėl sunku buvo sutilpti į sutarčių nustatytus terminus. Dabar kodėl komisija pasiūlė e, šį teisės aktą, būtent mes galvojame, kad reikia spręsti tuos iššūkius, tos pažeidžiamas dalis darbo rinkų direktyvos nuostatas į savo teisinės sistemas ir daugeliu atveju, aišku, valstybės narės nustatys aukštesnį, aukštesnį apsaugos lygį. Toliau ir tas pagrystas laikotarpis yra numatytas būtent sudaryti sąlygas, kad ta savoka būtų apibriešta taip, kad ji galėtų veikti ir konkursą tenkina, kokie yra trūkumai, galvojant apie tą apsaugą, apie teises. Visų pirma, darbuotojai bendrai ap, ap, aptariant juos turi teisę žinoti, kokios yra pagrindinės jų darbo sąlygų savybės. Tai yra tas teisingumo aspektas, kad nuo pat užimtumo santykių pradžios teisė žinoti, kokios yra pagrindinės jų darbo sąlygų savybės. Tai yra tas teisingumo aspektas, kad nuo pat užimtumo santykių pradžios, liau, E, pasiūlymo trečiame skyriuje yra medžiaginės teisės visėlė jų e, nustatytos, kamai naujai atsiradęs dalykas, bet todėl dar svarbiau yra apsaugoti tuos asmenis ir dėl nacionaliniam socialiniam partneriam suteikiamas pakankamai didelis lankstumas, kad jie galėtų susitarti dėl viso paketo socialinių teisių prievolės, kad dėl to, kad bagažių gali būti daugybinis darbdavys iš įvairių e, subjektų, iš įvairių elementų. Tačiau uh, valstybėms narėms nėra tokios prievalės e, nustatyti, nustatyti teises visiems darbuotojams ir 17 straipsnis numato būdą, kaip tas teises galima būti ginti, jeigu joms iškilt rinkimas. Ir paskutinis dar komentaras. Taip, iš tikrųjų, dėl fiksuoto laiko, laiko ne visada. Pinių neterminuotai, tai iš tikrųjų turi būti, yra numatoma ta nuostata, kad darbdavys privalo informuoti darbuotoją, galbūt pasirinkęs yra tokią ir kitokią darbo formą, galbūt dėl, dėl asmeninio profesinio gyvenimo derinio turėtų galimybę turėti daugiau garantijų. Ir įtemptas mes norėtume užbaigti darbą iki kadencijos pabaigos ir mes tikrai labai glaužiai bendradabiausime ypatingai su jūsų komitetu, kad galėtumėm užtikrinti dar geresnę, dar jau akciją. Kartu išklausyti jų pastabų ir jūs galite patys pasirinkti, kas kalbės pirmas praktikos. Žinoma, taip, tačiau pasiūly, šis pasiūlymas yra susijęs su dviem pasiūlymais, vienas iš tų teisingum, su dviem sprendimais. Vienas iš tų sprendimo priimti, priimtas 86 metais ir susijęs su darbuotojų laisvų judėjimu. Bet čia kalbame apie kitą sritį, dabar kalbame apie sutarčių teisę, o ne darbuotojų laisvą nuolatinę jurisdikciją. O kitas Mm, sprendimas yra susijęs su santykiais tarp Vokietijos vienuolės ir vienuolyno, ordino. Mm, ir nemanau, kad tai yra pagrindas, kuriuo remdamėsi mes galime parengti vietimų ir šimtus teismų sprendimų, kuriuose patikslinami, patikslinamos apibrieštis. Taigi valstybės narės žino, kaip elgtis su žurnalistais, žmonėmis dirbančiais reklamos agentūrose, draudimo bendrovėse, savarankiškais dirbančiais nuotojų bruožų. Ir dabar mes kuriame naują apibriežtį ir manau, kad jis sukels daug teisinių neiškumų ir daug problemų valstybių narių įgyvendinimo praktikai. Ačiū. Ačiū galvojame apie dėrybas, kuriuose būtų kalbama apie tai, kaip atnaujinti darbuotojų teikiamą informaciją. Ir aš jau pateikiau keletą pavyzdžių, kokia informacija galėtų būti atnaujinta. Ir turi būti viskas teisiškai aišku, ne taip kaip komisijos pasiūlyme, jų dirbančių platformos ir mes tam ruošiamės. Aš savo įžangoje sakiau, kad mus nustebino komisijos pasiūlymas, kadangi uh, Na, kaip aš jau keletą kartų sakiau, kad ten kalbama apie aukštos kvalifikacijos gerai apmokamus darbuotojus ir savarankiškai dirbantis žmonės dirba mažų garantijų darbą. Ir aš čia, na, suprantu, kad kai kur, pavyzdžiui, trūksta priežiūros, globos namų ir taip toliau. Taip yra, mm, tai yra problemos, bet, pavyzdžiui, mano šalyje žmonės savanoriškai patys pasirenka dūlimas. Kitas dalykas, pavyzdžiui, E, tai pagal taisyklės galima turėti e, dvi ar tris trumpalaikės sutartis, taip pat galima perėti prie kitokių darbo formų. Taigi mes turime pilną taisyklių rinkinį savo susitarime ir jeigu komisija norėjo informacijos, galėjo kreiptis į mūsius e, dėryboms, bet iš tikrųjų realybėje turėjome tik vieną mėnesį, na ir turiu pasakyti, kad taip dėrėtis yra sunku net ir mums, socialiniams partneriams. Labai atvirai sakau. Dabar perinam prie, prie apibriešties. Ar Javier Lopes dar tebėra salėje? Taip. Na, reikėtų daryti skirtumą. Apibrieštis turi būti nustatyta nacionaliniu lygiu. Pateiksiu savo šalies pavyzdį. Danijos socialiniai partneriai neseniai pradėjo gyvendinti bandomąjį susitarimą susijusiu su platforma. Ir dabar yra tariamasi dėl taisyklių, kas yra tos platformos darbuotojai, o kas yra savarankiškai dirbantis. Ir tai spręsti darbo rinkoje vietoje, o ne kažkur ES teisės aktuose remiantis kitomis direktyvomis, nes tada jūs išaldote situaciją ir neįmanoma prisitaikyti prie darbo rinkos, kuri nežinia, kaip atrodys ateityje. Dar vienas dalykas, kuris buvo situacija ir neįmanoma prisitaikyti prie darbo rinkos, kuri nežinia, kaip atrodys ateityje. Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas. E, galimybė valstybėms narėms taikyti išimti savarankiškai dirbantiems e, darbuotojams. Bet neseniai buvo paskelbtas pranešimas, kuriame sakoma, kad kyla problemų kai kuriuose valstybėse narėse ir aš noriu, kad komisija kreiptųsi į tas valstybės narės ir pareikalautų, kad problem, jos problemas išspręstų manau, kad atsiras naujų savarankiško ar mm, nereguliariaus darbo formų. Taigi reikėtų galvoti, kaip pasiekti, kad taisyklės nebūtų per daug griežtos, o kita vertus taikyti jas e, tiems darbuotojams, kai to reikia, kai logiška tai daryti. Bet kai viskas bus nustatyta direktyvoje, tai jau nieko nebegalėsime pakeisti ir tai sukels problemų. Ačiū. Na, mes manome, kad tai turi būti įtraukta į direktyvos taikymos rytį. Aštuntas straipsnis šiuo požiūriu yra labai svarbus. Negali būti draudžiama tokia, draudžiamas toks darbas, darbdavys negali dirbtų pragyvenimui. Ir dėja, tokiais atvejais reikia kelių sutarčių. Taigi tiek būtų apie. Reikėtų numatyti galimybę plėtoti socialinį dialogą ir kolektyvinės dėrybas atitinkamais lygiais e, minimi pasiūlyme. Gal socialiniai partneriai visi draugė galėtų parengti tokių. Ir žinoma, būtų labai naudinga, jeigu tie šablonai būtų teikiami visomis ES kalbomis kad darbuotojai gali būti, kaip pavyzdžiui, numatyta penktame straipsnėje, keli darbdaviai turi prievolės ir, ir atsakomybę ir mums labai svarbu. Dar klausimas, kurį iškėlė Nilsas. Pavyzdžiui, dėl ko galėtume dėrėtis. Kitoje direktyvoje, kur buvo kalbama apie terminuotą sutartį, tai darba ne visą dieną. Tačiau Reikia apie tai galvoti. Ne, reikėtų kalbėti ir apie pereimą nuo mažų garantijų darbo prie gerų garantijų, didelių garantijų darbo. Klausti, prašom, Enrique. Klausti, prašom, Enrique. Kadangi pirmininkė ir jūs kalbate Servanteso mm, kalba, o vienintelis šešėlinis pranešėjas yra ispanakalbis iš socialistų frakcijos, tai aš kalbėsiu ispaniškai ir kalbėsiu apie kai kurias savokas, kurios buvo paminėtos.